strategijos, Dunojaus strategijos. ES reikalinga tokia strategija tam, kad galėtume skatinti regioninį integravimąsi bei šių šio regiono žmonių integravimąsi. Tai darome mūsų piliečių labą ir todėl balsavau už šią rezoliuciją. Ačiū. Dėkoju ponui Košmarekui. Ponas Posaltas. Pone pirmininkė, aš labai palaikau Dunojaus strategiją kaip labai europietišką ir joje Europos e, šalis Sanbava Vokietija. Čia yra sujungiama su Rumunija, Bulgarija, su šalmi kandidatė Kroatija taip pat Serbija, kuris tengiasi gauti šalies kandidatės statusą, o taip pat ir Čekija, Juotkalnyje, ir kai kuriomis kitomis šalimis, kurios, kurias su Dunomis jie istoriniai ir geografiniai saitai. Tačiau siūlo nepamiršti ir Bavarijos. Ir po Rumunijos Bavarija, jeigu ji būtų nepriklausoma, būtų antra pagal didelį Dunojaus slėnio šalis. Todėl manau, kad e, Dunojaus strategija būtų svarbi ir Bavarijai ir labai raginu ją tęsti. Dėkui, kolegai. Panas Ananas vienam, Hananas vienam, dėkuoju, ponė pirmininkė. Vėl matome, kad e, Europos Sąjunga pameta kelią dėl to kelio tai matėme ir rezoliucijos dėl Kinijos atveju. O ką tiesą sakant, ES nuveikia tikrame pasaulyje. Izoliuodami Taivaną mes, mes sprendėme parduoti ginklus Kinijai, mes leidėme atvykti į Kiniją e, palidovinę GPS sistemą į Kiniją. Taigi mes kalbame apie žmogaus teisės, tačiau kita vertus mes e, neparemėme Kubos disidentų. Taigi mes. O po to mes, tarkim, save patys įtikiname, kad esame geriečiai, nes parengėme rezoliucijos e, tekstą. Ir reikėtų nusiųsti paronienę Ešton, mūsų ypatingai galiotinė žmogė į Iraką, ar Iraną, ar Kiniją. Ir kad jį ten kalbėtų apie žmogaus teisės, tačiau jinai to niekuomet nepadarė. Ir taip pat norėčiau pasveikinti Masačiušo žmonės, kurie sukilo prieš pernelyg didelį apmokestimą. Jie pradėjo a, revoliuciją ir aš manau, kad tikrai be visuomenės palaikymo nereikėtų skirti tokių didelių mokesčių. Kolega, jūs kalbėjote pusę minutės daugiau, ta pusė mintis jums nebuvo skirta, ponas Petrovskis, prašau. Non c'è? Panie Przewodniczący, chcę wyrazić zadowolenie, że... Labai ačiū pirmininkė. Norėčiau išreikšti pasitenkinimą, kad Europos parlamentas priėmė rezoliuciją dėl išpolių prieš krikščionių mažumas. Parlamentarus piktina tokie išpoliai visame pasaulyje prieš krikščionišką bendruomenę, nes tai uh, E, pasikesinimas į Europos tautų kertinės vertybės ir pamatus. Tiesą sakant, mums reikia patvirtinti ir mūsų politinės frakcijos e, pateiktus e, du pakeitimus. Dėl problemos susijusios su nukryžiuotojų Mes e, neturime pamiršti, kiek svarbaus, kokį svarbų vaidmenį vaidina krikščionybė mūsų kultūroje, mūsų istorijoje ir mes turime ginti šią kultūrą visame pasaulyje. Ačiū. Aš jums suteikiau žodį, nors galėjau to nedaryti, nes e, paaiškinimai dėl balsavimo šiuo atveju galime tik tai dėl Dunojaus strategijos, o ne dėl skubos ar kaip turėjo rezoliucijų. Bet jūs E, pasisakėte. Ir e, aš dabar noriu priminti kitiems sąraše užsiregistracijoms kalbėtams, kad paaiškinimus dėl balsavimo galite teikti tik tai dėl Europinės Dunojaus regiono strategijos, o ne dėl skubos tvarka primtų rezoliucijų. Toliau panas Šernetski. Pirmininkė, ponios ir ponai. Norėčiau pakalbėti apie, norėjau pakalbėti apie krikščionių diskriminavimą Afrikoje ir Azijoje, tačiau be abejo, kalbėsiu taip pat ir apie labai kitą labai svarbų klausimą e, - Dunojus regioną. E, Dunojus yra antra didžiausia Europos upė po Volgos ir e, Dunojus teka per dešimties Europos valstybių teritoriją. Todėl Be abejo, turim jausti atsakomybę už visą šitą regioną, kadangi galų gale e, Lenkija irgi yra Dunojaus baseino regiono valstybė ir e, todėl iš savo pusės mes be abejo turime taip pat rodyti tam tikrą solidarumą. Ačiū. Pabaigai ponas Liberatski. Labai ačiū pirmininkė, aš balsavau už rezoliuciją dėl Dunaus regionų strategijos, kadangi tai yra mūsų atvirumo patvirtinimas tam tikriems regionams, jų problemoms, kada tas regionas yra kažko tai bendro. Pavyzdžiui, šiuo atveju tai yra ilga upė, kuri juos susijungia. E, taip pat aš e, E, pasakiau prieš abu pakeitimus, kuriuos reikia atsar, kadangi be jų rezoliucija e, buvo aiškesnė. Taip pat e, aš raginčiau, kad ir kiti regionai sulauktų mūsų dėmesio. Pavyzdžiui, galėtų būti Oderio regionas. Ačiū, ponė Librovski. Ponas Mecaros. Szeretnék röviden hozzászólni, hogy miért szavaztam. Dėkoju, pirmininkė. Norėjau kai ką pridurti Kinijos tema, kadangi balsavau taip. Bet gerbiamas kolega, to daryti dabar negalima. Aš ką tik tai jau aiškinau. Pasiaiškinimai dėl balsavimo neteiktini, dėl balsavimų skubos tvarka. Tad galite kalbėti tik dėl Dunojaus strategijos. Čia ne mano kaltė, taip jau yra. Kągi, kas dar norėtų pasakyti, daugiau norinčių kalbėti nėra protokolas bus pateiktas parlamentui kitose, kito posėdžio metu. Ir rezoliucijų projektai, dėl kurių balsavome, bus pateikti atsakingiams asmenims. E, posėdis baigtas.